tinkamų sprendimų, tačiau bent jau mes galime didžiuotis šiais dabar savo žengtais žingsniais. Dėkoju. Ačiū komisarė. Pirmiausia, norėčiau atsiprašyti kolegų dėl to, jog nutraukiau šias diskusijas, tačiau, kadangi dabar perėmiau pirmininkavimą, man buvo patarta, jog dabar yra tinkamas momentas teikti formalų pranešimą, kuris turės būti paskelbtas šį vakarą, jeigu leisite. Ponas Kristofenas Bečių informavo mane apie savo atsistatydinimą kaip Europos parlamento nario nuo 2011 m. sausio 1 dienos. E, pagal ketvirtą taisyklę, pirmąją dalį parlamentas skelbia laisvą šio nario vietą nuo šios dėtos. Prancūzijos atsakingos institucijos informavo mane apie pono Kristofo Bešių pakeitimą ponę Agnes Lebrun remiantis ketvirtos taisyklės pirmą dalimi, parlamentas atsižvelgia į šį skirimą ir šis skirimas įsigalioja nuo 2011 m. sausio 1 dienos. Pagal trečios taisyklės antrąją dalę e, šios ponios kredencialai bus tikrinami ir ponia Agnes Lebrun užims savo vietą parlamente ir turės visas jai priklausančias teises ir jos užimamos pareigos bus lygiai tokios pačios kaip ir bet kurio kito parlamento nario. Dėkoju uždėmesį ir linkime naujai kolegijai visako geriausio. O dabar vėl grįžtame prie savo diskusijų ir kitas kalbėtojas yra ponė Žoli, Vysimosi komiteto vardu. Vieną minutę prašom. Madame le Président, Monsieur le Commissaire et chers collègues. Pone pirmininkė, komisarė, kolegos, partnerystės susitarimas tarp ES ir Kamerūno bei Kongo turėtų būti gera žinia tų šalių piliečiams, bioįvairoviai taip pat. Bet čia yra tik tai vienas žingsnis ilgo proceso metu, kurį stebės Europos parlamentas labai atidžiai. Jeigu norime, kad šie susitarimai leistų įgyvendinti reguliuojamą ir skaidrę prekybą medienoje, kuri gerbtų aplinką ir padėtų vietiniams gyventojams, o ne tiesiog kelioms grupėms, tuomet ES turi užtikrinta, kad vietinių gyventojų teisės būtų gerbiamos iki pilnai ir kad jie iš tikrųjų dalyvautų konsultacijų procese. Tai turi leisti palengvinti kovas su korupcija ir e, valdyti miškus tinkama to žodžio prasme. Sustarimas neturi būti pasiteisinimas e, tiesiog panaudoti besivystančių šalių išteklius. Mes norėt, turime panaudoti jį, kad subalansuotume santykius su tomis šalimis. Pirmiausia, politinių frakcijų vardu dabar EPP vardu ponas Fielneris, dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, dėkoju taip pat ir gerbiamam komisijos nariui. Kalbame dėl flekt susitarimo Kamerūno ir Kongo atveju. Tai labai svarbus susitarimas, dėl to jį sveikinu. Medienos ir miškininkystės sektorius susijęs su nemažomis tiek ekonominėmis, tiek socialinėmis problemomis. Neteisėtas miškų kirtimas nusikaltimas praktiškai jau tapo lyga su daugybė simptomų, kaip kad pavyzdžiui skurdas, korupcija, netgi karai dėl to kai kur kyla. Būtent dėl neteisėtų įvairių grupuočių um, veiksmų. Tad džiugu, kad komisija imasi veiksmų, juk tikslas yra laisva prekybą, dėl to būtinos yra reformos tam, kad būtų numatytos taisyklės kovojant prieš e, korupciją. Taip pat privalome naikinti ir šios lygos simptomus. Ir tą darome be kita ko sveikindami šį susitarimą. Labai tikiuosi, kad daugiau šalių galės prisijungti prie susitarimo. Nes jeigu nekovosime su korupcijos mastais, tuomet savo tikslų nepasieksime ir taip pat ir nesumažinsime neteisėtos um, medienos um, importo Europos Sąjungą. Turime tam būtinai užkirsti e, kelią. Paminėkime vien Švedijos atvejį. Švedija yra didžiulė medienos eksportuotoja ir mes eksportuojame ir į daugelį už mus skurdesnių šalių, tačiau turime laikytis numatytų taisyklių. Vadinasi, turime rimtai e, kovoti su korupcijos mastais e, miškininkystės srityje. Socialistų ir demokratų frakcijos vardu ponas Kutaš. Europeană a început procesul. Dėkoju, ponė pirmininkė. Komisija jau pradėjo E, savanoriško partnerystės sustarimo sudarimo procedūrą su šalimis partnerėmis ir dabar labai svarbu aktyviai traukti ir um, vietos gyventojus čia buvius įgyvendinant šį susitarimą ir siekiant geresnio uh, valdymo ir teisės aktų paisimo miškininkystės sektoriuje, kad neplistų uh, dar daugiau korupcijos šiose šalyse. Kamerūnui Kamerūnas dėl šio sustarimo tikrai um, turės naudos ir sieksime sukurti tvarę miškininkystę bei turime pasiekti, kad ir tartautinių įvairių sustarimų būtų paisoma. Ponas Deivis, kalbame apie savanoriškus partnerystės sustarimus. Tai yra puikus gražų žodžiai. Jie atstovauja Europos Sąjungą, kuri neturėtų primesti savo valią e, tom šalims, o padėti joms pasiekti bendrų tinkslų. Tačiau praktiniai dalykai tose e, sustarimuose tok, su tokiamis valstybėmis kaip Kongas sukelia didžiulių problemų. Vien valstybės dydis valstybės, kuri panašiai didžiųjų Europą, kurios valdymas e, iš esmės neegzistuoja. Korupcijos lygis yra didžiuliai, didžiulis. Transparency International uh, e, savo sąraše Kongo įrašo beveik apačioje. Kiek mes turime darbuotojų, kurie dirba užtikrinant, kad šis sustarimas pasiektų savo tikslų, saujelė žmonių. O neteisėto miškų kirtimo pelnas yra didžiulis, turbūt didesnis negu galima įsivaizduoti. O rinkos tokiai medienai, pavyzdžiui, Kinija, kuri turbūt tiek dėmesio nekreipia e, tokiai problemai, yra visiškai kitoks. Šios problemos rodo, kad savanoriški susitarimai, nepaisant mūsų gerų ketinimų, siekiant tikslų susidurs su, su sunkumais. Tai kokius patikinimus gali pateikti komisija, kad bus imtasi visų žingsnių, užtikrinant, kad tie siekiai, kuriuos išdėstome, bus pasiekti ir kad galime pasitikėti, jog šie sustarimai ateityje leis pasiekti tų norimų tikslų. Ačiū. Toliau FD frakcijos vardu, ponia Rosbach, dvi minutės. Jordens skove er verdens lunger. Dėkoju, ponia pirmininkė pasaulio miškai yra pasaulio plaučiai, taigi turime jais labai rūpintis ir saugoti šį išteklį. Jis prisideda prie to, kad mūsų klimatas būtų geresnis ir negalime leisti, kad neteisėtai būtų kertamas miškas, ypač um, patiriant ekonominę krizę, mes turime stengtis saugoti biologinę įvairovę, įvairias augalų ir gyvūnų rūšis. Negalime leisti kirsti miško, kai yra įvairių alternatyvų. Jeigu tiesiog Europoje sodintume daugiau medžių, daugiau miškų, tai neturėtume absoliučiai tokių problemų. be abejo negalime ES piliečiams liepti tiesiog nebe, nebepirkti atogražų medienos, tačiau visgi turime už, pasirūpinti, kad būtų užtikrinama kova su korupcijos mastais šalyse, iš kurių importuojame šią medieną. Bet be abejo, negalime tikėtis, kad šią problemą išspręsime visiškai sudarydami sutarimus su Kamerūnu ir, ir Kongu. Suprantu, kad savanoriškas sustarimas yra geriau negu jokio, tad esu už jį, tačiau iš esmės manau, kad reikėtų labiau pasirūpinti pasaulio miškais, ypač mes gant tai ES kontaktus su probleminėmis pasaulio vietomis. Ačiū ir dabar ponas Mölceris vieną minutę. Partnerystė, sustarimas su Kamerūnu, mano manimu, yra pagirtinas ir galbūt tarptautiniais miškų metais, taip pat ir įvaizdžio prasme pastarnauja, tačiau visgi reikia e, kelti ir tam tikrus klausimus. Korupcija Kamerūne yra kasdienybė ir valstybei yra primetama, primetami kaltinimai, kad e, pirmininkė sako, jog yra techninių problemų, nėra vertimo. Dabar galite galbūt iš naujo pradėti, ponė Melcerė. Ačiū, ponė pirmininkė. Partnerystės sustarimas miškininkystės ir tiesų kamerūnų, mano manimu, yra pagirtinas ir turbūt tarptautiniais e, miško metais, kurios paskelbė Europą, Europos Sąjunga, įvaizdžio prasme taip pat pastarnaus, tačiau reikia kelti ir kai kurias abejonės dėl to. Kasdienybė yra korupcija Kamerūne ir Kamerūno valdžiai yra primetama, kad tiesiog samoningai ji skatina nusikaltimus miškininkystės srityje. Užsienio įmonėms E, įmonės neva kontroliuoja netgi tris ketvirtadalius e, šios šalies medienos eksporto. Jeigu Kamerūnas susidoros su korupcijos mastais, toks ir yra šio sustarimo tikslas, visgi tai negalėtų tapti pretekstu nebesinaudoti šią medieną Europoje, kadangi mes, europiečiai, visą laiką buvome pavyzdiniai miškininkystės sektoriaus atstovai. Ačiū. Dabar ponas Kačmarekas dvi minutės. Pone pirmininkė, komisijos nary, gerbėmėjai nariai, prieš mėnesį delegacija iš vystimosi komiteto vyko į Kongo Respubliką. Mes taip pat aptarėme FLECT iniciatyvą, kalbėjau su atsakingų nacionalinių institucijų uh, atstovais ir NVO. Vietos pramonė toje valstybėje yra labai svarbi, tai yra antrasis didžiausias pajamų šaltinis po naftos. Norėčiau Jums priminti, kas įvyko su naftos pelnu. Mums tai nėra visiškai skaidru, ne visiškai aišku. Informacija mums yra teikiama su dideliu pavėlavimu. Tuo pat metu Kongo Respublikos vyriausybė išreiškė susirūpinimą dėl miškų ateities ir jie imasi plataus masto miškininkystės veiksmų. Mes nežinome, ar jie bus sėkmingi, tačiau linkime jiems didžiausios sėkmės šioje srityje. Todėl yra labai svarbu sustiprinti kovą su nelegale mediena ir miškų kirtimu. Taip pat yra labai svarbu bendradarbiauti su kaimininėmis valstybėmis, kadangi antraip dėl kontrabandos šis susitarimas praktiškai taps neveiksmingas. Mes žinome, kad standartai taikomi teisėtai medienai taps privalomi vykdyti ir funkcionuos globaliu mastu. Taip pat, kaip jau buvo minėta, mes turime užtikrinti, kad ši sistema taptų kaip galima veiksmingesnė, mes taip pat turime teikti spaudimą ir kitiems. Tai yra svarbu ne tik ES importuotojams, būtina užtikrinti palaipsniui eliminuoti nelegalę medieną. Tai taip pat yra labai svarbu siekiant pažaboti skurdą, kovojant su miškų nykimu ir taip pat užtikrinant e, besivystančių valstybių tvarę ekonomiką. Taip pat yra ir kitas poreikis - poreikis vystyti žemės ūkį ir sumažinti maisto importą Kongo Respublikoje e, medienos dėka jų aplinkosauga taps geresnė ir tvaresnė. Dėkuoju uždėmesi. Ačiū, dabar prašom, prašom ponas Arsenis minutė su pusė. Dėkoju, ponė pirmininkė. E, Džiaugiamės, kad buvo užbaigtos darybos dėl partnerystės sustarimų turinio, tačiau man visgi kelia nerima tai, kad yra tai, kaip vyko flek darybos su Malazija. Jūs turite svarbę priemonę, kurią galite imtis veiksmų šioje srityje, tačiau kai kurios šalis yra e, atlaisvinamos nuo flekt e, taisyklių taikymo. Reikėtų su visais atokražų medienos tiekėjais sudaryti flekt susitarimus ir įtraukti tokias šalis, pavyzdžiui, ir kaip Vietnamas, kur yra daug svarbaus miško. Tos šalys turi priimti procedūras, kuriomis būtų mažinama neteisėta, mažinamas neteisėtas miško kirtimas. Ar, o taip pat reikia kelti klausimą ir dėl to, ar valstybės narės e, numato griežtą taisyklių paisimą, kalbant apie tokios medienos importą reikia dar ne vieno deleguotojo teisės akto ir mažiausiai poros metų, kol bus įgyvendinamas šis sustarimas, galbūt komisija galėtų paspartinti šį procesą ir informuoti mus apie tai, kokiu priemonių šalis turi darimtis. Ačiū. Ir dabar spontaniški pasisakymai. Spontaniškai pasisakantį dabar ponas Kelly. Ačiū, pirmininkė. Žinoma, šis klausimas yra daug svarbesnis 20-ojo amžiaus skandalai buvo tropinių miškų kirtimas ne tik individų, bet ir e, gopšaus verslo ir vyriausybių. Todėl šis sustarimas yra sveikintinas. Tikiuosi, kad jis bus įgyvendintas, nes jeigu jis nebus, tai jis bus nevertas ir popieriaus jam parašyti. Taip pat reikia užtikrinti, kad kito, kitos politikos rytis taip pat neprisidėtų prie miškų nikimo. Aš ypač kalbu apie sustarimą su Merkosuru, Merkosuru kur daugelis bijosi, kad bus skatinama kirsti miškus tose šalise, kad būtų galima eksportuoti žemės ūkio produktus į Europos valstybės. You, uh, Ačiū toliau, ponas Ferrera. Dėkoju, ponė pirmininkė. Nelegalus miškų kirtimas Centrinėje Afrikoje, Kamerūne ir Konge kelia rimtą grėsmę pasaulio gamtos išteklių vientisumui, o taip pat ir ypač šių šalių čia buvėms miškas taip pat yra labai svarbus ir biocheminiams e, procesams. O taip pat reikia pasakyti, kad prie visų šių procesų prisideda ir e, išsivyščiusių šalių, taip pat ir iš ES e, įmonių veiksmai. Dėl to labai svarbu, kad nebebūtų tiesiog pardavinėjami didžiuliai miško plotai įmonėms iš um, turtingų valstybių. Turime skatinti tvarę miškininkystę, taip pat auto, autochtoninį jų valdymą ir šių išteklių išsaugojimą. Ačiū, ponas Riubiai. Dėkoju, ponė pirmininkė. Manau, medienos tema ateityje kalbėsime vis daugiau ir daugiau. Dėl to galvočiau, kad labai svarbu, jog ir mokslinių tyrimų srityje būtų dedamos visos pastangos, taip pat ir švietimo srityje <clears throat> dedamos visos pastangos dėl to, kad, pavyzdžiui, e, Kongo ir Kamerūno mažosios ir vidutinės įmonės galėtų ekologišką veiklą vykdyti. Labai džiugu, kad vyksta šios diskusijos. E, medienos poreikį ir ateityje reikia užtikrinti. Ačiū, ponas Obermaeris. Ačiū, ponė pirmininkė. 40 procentų Kamerūno teritorijos sudaro miškai, bet reikia pasakyti dar vis. Deja, Kamerūnas didžiausias medienos eksportuotojas ir niekur kitur taip, ne, neken, taip sparčiai nekertama mediena. E, kalbama, kad po 10-15 metų situacija drastiškai pasikeis, jeigu niekas nebus daroma. Reikia pirmiausia kovoti su korupcijos mastais tiek viešajame, tiek privačiajame sektoriuje. Reikia persekioti už teisės aktų nesilaikymą, leisti miškams ataukti ir taip pat um, stengtis išvengti pernelyg ankstyvo miškų iškirtimo ir netinkamo perdirbimo. Didžiulė dalis Kamerūno medienos yra tiekiama Europai, tad ES turi prisijimti atsakomybę ir siekti ne vien tik savanoriško partnerystės susitarimo, o e, imtis griežtesnių priemonių. Ačiū. Dabar vėl suteikiu žodį komisijos nariui, kad jis sureaguotų į šią diskusiją. Pirmininkė, gerbėjai parlamento nariai, ši diskusija, aišku, viršijo susitarimo apimti, jeigu kalbėsime apie mišką, tai, tai jis susijęs ne tik su prekyba, tai yra ir energetikos išteklius, taip pat ir augantis gyventojų skaičius daro poveikį miškams. Taigi aš pakartosiu, tai yra pirmasis žingsnis tarpusavio veiksmų vienoje sričių. Taip pat norėčiau pakartoti apie šalių įtraukimą į procesą. Kai kada, tos, kai kada kai kurios šalis yra nelabai paprastos, turi sutingą istoriją. Bet situacija nėra tokių, kaip, pavyzdžiui, mūsų valstybė atgavusių nepriklausomybę prieš 50 metų. Joms reikia laiko susikurti, kovoti su korupcija ir uh, surasti savo išteklius. Jos eina tuo keliu. Jeigu pažiūrėsime į Afriką, ekonominis augimas negi krizės metu ten egzistavo. Tai reiškia, kad Afrika stiprėja ir gerėja. Žinau, kad tai yra tik vienas rodiklių. Tačiau, jei matysime bendrai šią tendenciją, tai žinios yra geros. Ir vienintelis kelias, kaip, kelias, kaip pagerinti šį procesą, yra dirbti kartu. E, Todėl mes kalbame apie tvarų miškų tvarkymą. Dabar kalbame apie Kongą ir Kamerūną. Dirbame su Indonezija, kitomis šalimis. Taigi aš sakyčiau, kad pavojai yra minimalūs. Įtraukimas šalių yra pati pradžia. Taigi aš šį procesą žvelgčiau pozityviai. Taip pat turėtume apie kovą su klimato kaito, Kankūne buvo pateikta patikinimu, kad ir kitos pasaulio šalis į tai rimtai žiūri. Ne tik mes norime, kad viskas būtų daroma sąžiningai ir darniai. Kitos pasaulio šalis taip pat ir e, tuo siekia. Kaip, pavyzdžiui, energetikos efektyvumas. Mes pradėjome tų veiksmų čia, kitos šalis mumis seka. Išteklių efektyvumas. Jeigu mes prarastume e, mažiau medienos ir kitos šalis to, pavyzdžiui, pasektų. Taigi e, pozityvių dalykų yra. Ir pagaliau noriu garantuoti, kad komisija stebės ne tik mano darbuotojai, bet yra ir ES delegacijos, valstybių narių delegacijos. Tai yra procesas, kuriuo dalyjame su valstybėmis narėmis. Ne viena komisija čia dirba, nes daugeliu atveju valstybių narių žinios ypač buvo svarbios sudarant šios susitarimus Aš tikrai tikiu, kad procesas yra sveikas, jis veikia tinkamai. Nors ir neatsakoma į visus jūsų iškeltus klausimus. Ačiū. Dėkuoju komisarė. Toliau žodis teikiame pranešėjai, ponė Žado. Dėkoju komisijos nariui, taip pat norėčiau padėkoti visiems nariams, kurie pasisakė, nors žinoma ne visi sutarė, norėčiau Jums priminti šį svarbų pastebėjimą. Šie susitarimai yra susiję su aplinkosauga, vystimusi ir pilietinės visuomenės stiprinimu. Aš manau, jog šiandien, jeigu mes turime vieną svertą, kuriuo galėtume skatinti dar neplėtrą šiuose valstybėse, įskaitant ir Afrikos valstybėse, tai yra pilietinės visuomenės stiprinimas. Tai yra vienintelė demokratinė galimybė šiuose valstybėse būtent balsuoti prezidento rinkimuose. Ir būtina, kad Kamerūnas padarytų pakankamą pažangą šioje srityje. ES turi būti nuolat įsitraukusi į e, šių susitarimų priežiūrą. Taip pat reikėtų žiūrėti, kaip yra valdomos miškininkysės bendrovės, kaip yra dalyjamasi pelnu ir kaip yra į visą procesą įtraukiama pilietinė visuomenė. Taigi pilietinė, pilietinės visuomenės stiprinimas padės geriausiai e, šioje srityje. Taip pat čia mes galime prisiminti ir Kiniją. Kodėlgi turėtume tampyti tiek daug socialinių virvelių, kuomet, pavyzdžiui, Kinija skverbėsi į šias valstybės ir